Parlamentas turi tris mėnesius, e, kad galėtų pareikšti savo nuomonę. Nuo rytaus dienos pradėmas skaičiuoti trijų mėnesių laikotarpius. Jeigu daugiau pastabų nėra, tai rezoliucijos bus perduotos tam, kam priklauso pagal nustatytą tvarką, gerbiami kolegos.